Goeie, goedemiddag collega's. Uh, welkom. Labadiena kolegos ir kolegės. Sveiki atvykę į biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Darbo atvarkės projektas yra visiems išdalintas. Ir Visi žinote, kad mano pirmininkavimas netrukus baigsis, nes liberalų frakcija pagaliau pateikė savo kandidatą komiteto pirmininko postui ir aš norėčiau nuo to ir pradėti. Nes tai reiškia, kad pirmininkaujant kitam asmeniui mums teks toliau tęsti savo darbą. Na, aš turiu laikytis tam tikrų formalių taisyklių. Visų pirma, turėčiau patikrinti, ar mes galime priimti sprendimą, tai yra, ar salėje yra kvorumas. Kvorumas reiškia, kad turi būti nemažiau kaip ketvirtis visų narių. Mūsų yra 29, taigi mažiausiai 8 turi būti atvykę ir aš matau, kad yra daug daugiau narių, taigi kvorumas bet kuriuo atveju yra užtikrintas. Taigi, norėčiau paskelbti, kad liberalų frakcija siūlo į pirmininko postą Janą Mullerį, kuris sėdi antroje eilėje. Frakcija arba tam tikras kandidatų kiekis gali pasiūlyti uh, kandidatai pirmininko postą, taigi liberalų frakcija pasinaudojo šią galimybę ir pasiūlė Jano Mulderio kandidatūrą. Jano Mulderio norėčiau paklausti, ar jis sutinka kandidatuoti. Taip, pirmininkė, sako Janas Mulderis. Tuomet man reikia pasakyti, kad sekretariatas patikrino ar ponas Mulderis laikėsi visų, reik, visų reikalavimų dėl informacijos pateikimo apie savo finansinius interesus ir panašiai. Sekretariatas šią informaciją patikrino ir pono Mulderio finansiniai interesai yra paskelbti parlamento internetinėme puslapyje, taigi dėl to jokių problemų neturėtų kilti galime šį kandidatą laikyti tinkamu. Ir aš dabar turiu paklausti, ar kas nors kitas dar norėtų kandidatuoti į biudžeto kontrolės komiteto pirmininko postą. Ne, tokių atrodo neatsirado, taigi ponas Mulleris yra vienintelis kandidatas į šį postą. Taigi, jeigu šeštadalis komiteto narių nepareikš prieštaravimo dėl šios kandidatūros, o matau, kad tų prieštaravimų niekas neketina reikšti, mes galime išrinkti poną Mulderį aplodismentų tvarka šio komiteto pirmininku. Taigi aš norėčiau dabar iškart paprašyti poną Mulderį pereiti į kitą salės pusę ir sėstis prezidiume. Ir norėčiau dar, na, papiknaudžiauti galimybę ir pasakyti tokį dalyką, kad ponas Mulderis dar tik metai yra mūsų komiteto narys, tikriausiai jūs, o jūs tur, tikriausiai nežinote to dalyko, kad pagal savo amžių jis yra seniausias komiteto narys. Nuo 1994 metų iki 2009 metų jis 15 metų ne sustodamas dirbo biudžeto kontrolės komitete ir išgyveno santerio komisijos žlugimą ir buvo tyrimo komitetų narys finansinių transitų klausimais. Buvo visuomet labai aktyvus komiteto narys ir sveikiname Jūs, ponė Mulder. Dabar kalbės ponas Gairis. Aš norėjau palinkėti Jums sėkmės, Janai. Sveikinu. Perėmus šį postą noriu pasveikinti tave savo frakcijos vardu, bet noriu pasakyti, kad ir mūsų likščiolinis pirmininkas buvo puikus ir pakeitė mūsų e, buvusi pirmininką, mes socialdemokratai to džiaugiamės, taigi aš manau, kad tavo mm, tas vadova, pavadavimas buvo labai sėkmingas ir už jį norėčiau tau padėkoti. once again, I uh, want to thank you all very much for uh, electing me on a post. Dar kartą norėčiau visiems padėkoti. Ketinu būti tokiu pirmininku, kuris kiekvienam komiteto nariui suteikia visas jam priklausančias teisės, kad kiekvienas galėtų pasinaudoti savo teisėmis, kad galėtų pasisakyti uh, E, visais rūpimais klausimais, nes teisė į saviraišką yra viena svarbiausių teisė Europos parlamente. Mes diskutuosime klausimus susijusius su ES biudžeto kontrolė ir aš manyčiau, kad visi galėsime kartu dirbti. Aš nepasirengiau kaip nors specialiai būti pirmininku. Ir jau penktą valandą turėsiu jūs palikti, nes turiu tam tikrų įsipareigojimų Olandijoje, negaliu jų atšaukti. Tačiau jau sutariau su savo puikiuoju pirmtaku, kad jis vėl mane pavaduos nuo penktos valandos. Ir aš norėčiau dabar pasinaudoti progą ir padėkoti jam, kad jis uh, taip sėkmingai tvarkėsi su jam tekusiais darbais tuo metu, kai oficialaus pirmininko mūsų komitetas neturėjo. Dabar manyčiau, kad galime pereiti prie mūsų darbo tvarkės. Nesu tikras. Ar turime patvirtinti ją pirmiausia? Ar jau tą darėme? Esate gavę visi kolegos darbo tvarkę, ar kas nors turėtų kokiu nors komentarų dėl jos? Ne, komentarų nėra. Tad darbo tvarkį laikysime patvirtintą. Perėsime prie trečio darbo atvarkės klausimo. 2009 finansinių metų ES bendro biudžeto vykdymo patvirtinimas. Ponui Gairiui suteiksime žodį. Prašom, kolega. Ähm, Ačiū pirmininkė. Aš paprašiau, kad prieš balsuodami labai svarbiai klausiais pasikeisime nuomonėmis galbūt ir išsakytume pastabas apie tai, ką mes čia veikiame. Praeitie mes labai ryštingai diskutavome apie situaciją, kuri susitarė taryboje, kadangi taryba nepateikė mums reikalingų dokumentų laiku. Aš darbo grupėje pritariau mūsų darbo metodui, kadangi vadovausi nuostatos, kad parlamentas yra ta institucija, kuri gali e, priimti biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir be to pagal e, Lisabono sutartį tokia teisė mums priklauso ir aš negaliu pritarti e, tarybos abejonėms dėl to. Norėčiau pritarti kolegai Rivelinį, kuris pateikė pasiūlymą E, ne komitete vis dėlto nepatvirtinti e, tarybos biudžeto įvykdymo. Todėl aš norėčiau kreiptis į politinės frakcijas į, ir kolegas. Taryba pateikė savo pasiūlymą ir šiame pasiūlyme yra sakoma, tol kol taryba ne parengė arba nesudarė darbo grupės, nenorėtų teikti jokios informacijos. Mes komitete turėtume nuspręsti, kaip reikėtų elgtis dėl šio darybų, darybų pasiūlymo. Ar nereikėtų pasitarti dėl procedūrų, nekalbant kol kas apie darybas. Ko gero, pirmiausia, reikėtų aptarti pačias procedūras, mūsų veiksmus. Aš manyčiau, būtent šį klausimą reikėtų aptarti komitete, galbūt e, su koordinatoriais. Ir galbūt reikėtų pasitarti su kitomis politinėmis frakcijomis, siekiant išsiaiškinti, kaip vertinti šitą darybinį pasiūlymą. Aš manyčiau, kad taip reikėtų pasielgti kol kas, o prieš balsuojant plenarnėje sesijoje reikėtų būti išsiaiškinus tą su darybomis susijusi klausimą. Pane Grišlė. Mes nieko naujo negalim pasakyti. Į tuos 23 klausimus niekas mums neatsakė, mums tų atsakymų vis taip pat vis tebe reikia kaip ir anksčiau, nes na, bus kažkoks tai džentelmeniškas susitarimas galiausiai, jeigu taip vyks viskas ir toliau, o mes tokiam susitarimui nepritarėme. Mes manome, kad tol, kol mes negausim atsakymų į savo klausimus, tai negalėtų būti, negalės būti padarytas ir joks susitarimas. Mes nepatvirtinsime biudžeto įvykdymo tol, kol į mūsų klausimus nebus atsakyta. Tai būtų visiškai, aiškus, visiškai aiški mūsų pozicija. Visa kita būtų jau tokie kompromisai, kurių mes nenorime. Ir mes jau seniai esame nutarę, kaip elgtis ir manau, kad mums nieko kito ir nebelieka, kaip tik tai elgtis, taip kaip mes esame nu, nutarę, o ateityje reikėtų, žinoma, pagalvoti apie kitokią metinio biudžeto tvirtinimo procedūrą. Ponas Čimnetski. Jeg, jeg er fuldstændig enig med det, som øh, øh, Ingeborg. Øh... Ačiū, pirmininkė. Aš sutinku su ponios Greslė tvirtinimais. Ir lygiai taip pat manau, kad mes turime laikyti savo tvirtos linijos ir aiškiai pasakyti, kad čia ne mes rodom blogą valią ir nenorim kalbėti su taryba. Priešingai, mes kaip tik tarybos visuomet prašėme atvykti į mūsų posėdžius diskutuoti, o taryba to nedarė. Taigi dabar mes kalbam ne apie tai, kad mes čia spiriojamės, bet jie tiesiog neįgyvendino mūsų iškeltų sąlygų. Aš manau, kad mūsų argumentai yra stipresni ir norėčiau padėkoti parlamento juristi, teisiniai tarnybai, kuri pateikė ekspertizės išvadas ir aiškiai pasakė juose, kad e, ši situacija yra iš tarybos pusės, šią situaciją yra piktnaudžiaujama. Taryba tiesiog atsisako teikti informaciją tam tikrais klausimais. Ir tai susiję ir su komisijos biudžeto tvirtinimo uh, procedūra. Komisija turi pasakyti, ar ji nori pati mums atsakyti į rūpimus klausimus, ar norėtų geriau tuos atsakymus perleisti tarybai. Taigi manau, kad mūsų pozicija yra stipresnė, argumentai yra geresni ir nieko nesiūlau čia keisti. Jeigu taryba parodys gerą valią ir atvyks į mūsų posėdžius. Mes visuomet e, kviečiame juos atvykti, tačiau tik tai mūsų sąlygomis. Ponas Atsimarkakis. Taip aš noriu pritarti tam, ką pasakė kolegos. Nėra jokio kito kelio, kuris vestų kokiu, kaip išskyrus šį kelią, tai yra atsakymai į mūsų klausimus. Ačiū. Ponas Biblis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pareikšti, kad ir aš jaučiu šiokį tokį slogutį, nes susipažinau su juristų mūsų pateiktą analizę ir galiu pasakyti, kad tikrai ne viskas blizga šioje istorijoje. Jeigu peržiūrėtume tą juridinę fazę, kai parlamentas ir biudžeto kontrolės komitetas turi tarti savo žodį, taip ir turėtų būti. Mes juk sakėme, kad reikėtų balsuoti, tad ar mes turime galės patvirtinti ar nepatvirtinti biudžeto patvirtinimą. E, aišku, čia galėtume polemizuoti, bet juk žinome, kad kiekvieno parlamento vaidmuo demokratijos sąlygomis yra užtikrinti vykdomosios valdžios kontrolę ir užtikrinti, kad e, viešieji pinigai būtų naudojami tinkamai. Man kyla klausimas, ar mes tikrai šiuo reikalu laikomės teisingos pozicijos. Pro, kokia yra problema? Turime tarybą, kuri tyli, kuri nepalaiko normalaus dialogo su mumis. Turime aiškiai tą pasakyti. Parlamentai, parlamentarai dėl to jaučia susierzinimą ir teisingai. Maničiau, kad e, audito rūmų ataskaitoje, kuri yra parlamento vienas iš e, mūsų ginklų, sulaukime 250 pastabų e, ir mes komisijai suteikėme biudžeto vykdymo patvirtinimo. Dėl tarybos pastabų nėra ir mes ruošiamės nepatvirtinti, nesuteikti to biudžeto vykdymo patvirtinimo. Jeigu auditorumai mums šiuo atveju nepadeda, tai kodėl mes nepradėtume parlamento e, kompetentingų struktūrų tyrimo, kad pasižiūrėtume, kas vyksta taryboje. Tačiau aš nuoširdžiai manau, kad pasinaudoti biudžeto įvykdymo patvirtinimu, kai turime finansinį reglamentą ir vienas po kito, vieną po kitos atsiračius ES sutartis, mes negalime tiesiog pasirašyti dokumentų, kad, sutvirt, kad patvirtiname biudžeto įvykdymą. Nuo Lisabono sutarties pasirašymo mes esame juridinis asmuo. Ir galbūt aš klystu, bet man atrodo, kad biudžet, mes, e, būdamas, būdami juridinės asmo, mes patvirtiname, kaip biudžeto vykdymo taisyklių laikosi ES komisijos asmenį. Ačiū. Kolegas Kilakakis. With, uh, uh... Aš taip pat norėčiau pritarti anksčiau kalbėjusiems kolegoms, jums ir kitiems, nes aš manyčiau, kad turime šiuo klausimu diskutuoti su taryba, nes taryba iki šiol stengiasi išvengti mūsų požiūrio ir tai vyko jau gana ilgą laiką. Tiesiog šiuo atveju turime savo reikalą apginti. Dėkoju. Finally... Ačiū. Ir galiausiai, ponė Greslė, prašau. Atsiprašau, kad aš dar kartą kalbau. Žampieras ir aš, mes dalyvaujame daugybėje darbo grupių ir diskusija vyksta visur ir aš norėčiau pasakyti, kad mūsų diskusijos dabar veda prie to, kad man kyla klausimas, ar Prancūzija apskritai yra demokratinė šalia. Mano šalyje toksai klausimas apskritai nebūtų galimas kelti, kad kas nors abejotų tuo, kad tai, kas yra sąjungos biudžetas, negali būti tvirtinama parlamente arba patvirtinimas to biudžeto negali būti tvirtinamas parlamente. Man tikrai ši, šis klausimas, man atrodo, apskritai neteisėtas, nes mes turime tvirtą teisinį pagrindą ir su, dėl jo susiturėme su taryba. Mes negalim dabar patys pradėti abejoti savo pačių veiksmų teisėtumu. Aš nei sekundės neabejoju dėl to, kad taryba privalo mums teikti visą reikiamą informaciją. Ačiū. Dėkuoju. Daugiau nematau pagėdaujančių kalbėti, todėl suteiksiu žodį pranešėjui. Grazie, prezidente. Per prima... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie visi laikosi vieningos nuomonės nepriklausomai nuo priklausomybės kokiai nors prak, frakcijai. Mes visi suprantame, kad parlamentas turi vaidinti savo svarbiausią vaidmenį, tai būtent E, visuomenės atstovavimo vaidmenį. Taigi, nepriklausomai nuo priklausomybės kokios nors frakcijai, mes turime ir toliau laikytis vieningai. Kitas dalykas, mes neturėtume žengti atgal. Kadangi iš tarybos negavome tų atsakymų, kurių tikėjomės. O teisės tarnyba pateikė savo dviejų dalių vertinimą. Pirmoje dalyje sakoma, kad komisijos biudžetas biudžeto patvirtinimas įvyko pagal 339 sutarties straipsnį. Tačiau vis dėlto teisės tarnyba mano, kad mes esame teisūs ir siūlo toliau diskutuoti apie mūsų veiklos politinę svarbą. Ir todėl tai yra svarbiausias aspektas mūsų diskusijoje. Mes neturėtume bejoti, toliau žengti savo nubrėžtų kelių. Be to, kai kuriais techniniais klausimais teisės tarnyba mums be jokių išlygų pritarė. Aš manau, kad mes dabar galėtume balsuoti. Ir pirmiausiai norėčiau paprašyti balsuoti už mūsų sprendimo pasiūlymą kaip visą dokumentą. Kas už? Kas prieštarauja? niekas nesusilaiko. Regis kolega susilaikė. Taigi priimtas mūsų sprendimas vienam susilaikus. Dabar turėtume balsuoti dėl rezoliucijos teksto. Penktas straipsnis žodžių pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Vienas susilaiko ir priimta. Šeštasis straipsnis B. Žodinis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Priimta. Septintasis straipsnis C. Pakeitimas žodžių. Kas už? Prieš? Susilaiko. Priimta vienas susilaiko, priimta. Aštuntasis straipsnis D. Pakeitimas žodžiu, kas už, prieš, susilaiko, du, prieš, priimta. Trečiojo pakeitimo nereikia balsuoti, devintas atsiimtas, dešimtas straipsnis, ketvirtasis pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko, vienas susilaiko, priim, pritarta ketvirtam pakeitimui, penktas atkrenta ir dabar konstatuojamosios dalies B bis punktas. Kas už? Prieš. Keturi prieš, bet vis tiek pritarta. CA konstituojamoji dalis, antrasis pakeitimas, kas už. Prieš. Atmesta. Dabar balsuojame už visą rezoliucijos projekto tekstą, kas už. Prieš. Priimta vienbalsiai. Džiaugiuosi, sveikinu. aš dar turiu išmokti skaičiuoti balsus. Taigi kas už turiu skaičiuoti. Priimta, taigi patikrinęs dar kartą galiu patvirtinti, kad pritarta. Ketvirtasis darbo atvarkės klausimas. Europos policijos koledžio 2009 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Ar pranešėjas turi ką nors pasakyti, kas norėtų kalbėti? Dėkoju. Aš nieko nenorėčiau pasakyti, balsuokime iš karto. Kas norėtų išsakyti pastabas? Niekas? Chair, uh, Aš norėčiau pasakyti, kad aš ko gero vienintelė parlamentarė, kuri lankėsi policijos koledže Junktinėse karalystėje. Aš ten supratau, kad šitas koledžas padarė didėjo daug pastangų siekdami pakeisti e, tą ataskaitą, taip pat ir ištaisyti tuos nesklantumus aš vis dėlto balsuosi, pasu, uh, balsuosiu prieš dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Aš manyčiau, kad vis dėlto reikėtų pritarti tom sąskaitom, kurios buvo pateiktos uh, senosios valdybos. Ah, es ist ja jetzt nicht so, dass wir alle atrodo, kad nėra čia blogųjų ir gerųjų, kurie nori pritarti ar nepritarti biudžeto įvykdymui. Aš norėčiau e, pritarti poniai Makovai. Ji sako, kad gavo daug dokumentų ir iš medicinos agentūras, be kita ko, tačiau iš policijos koledžio jų nepakako. Aš manau, kad abi agentūros nuėjo labai sunku kelią, pagerino savo vadybą ir aš manyčiau, kad dar kartą turėsim grįžti prie visos šios istorijos 2010 metų biudžetą patvirtindami tai, ką pasakė kolega, Ma, kolega Makova, manyčiau, yra priimta domen, kadangi ne viskas yra kol kas tvarkoje ir manyčiau, kad balsuodami dėl 2010 metų biudžeto vykdymo turime atkreipti dėmesį visus tuos nesklandumus. Ar dar yra kas nors, kas norėtų kalbėti? Jeigu ne, tuomet prašyčiau balsuoti. Pirmasis pakeitimas tai yra 11a punkto citata. Kas už, prieš, susilaiko, vienas Priimta. Dabar balsuojame už visą pasiūlymo tekstą. Kas už? Galbūt mes galime balsuoti kortelėmis, nebūtinai ranka. Taigi balsuojame kortelėmis, kas už? Ar visi balsavo? Dar ne. Baigėme balsuoti. Rezultatas štai koks. 18 už, 2 prieš, ar teisingai? Penkiolika už, du prieš. Priimta. Uh, understand that you have uh, understand my learning process. Aš dar turiu išmokti vadovauti posėdžiui. Dabar dėl buhalterijos. E, dėl buhalterijos patvirtinimo dokumentas kas už? Ar visi balsavote? Baigime balsuoti. 15 už, 2 prieš. Priimta. Ne, atrodo, kad jūsų aparatas neveikia. Mano balsas nebuvo įskaičiuotas, mano aparatas neveikė, bet mes vis dėlto įskaitėme jūsų balsą. Aš sakiau, 15 balsavo už, taigi jūsų balsas yra tarptų 15. Rezoliucijos projektas pirmasis punktas, kas už daugumą priimta. Trečiasis pakeitimas 3a punktas. Kas už prieš susilaikė priimta. Pirmas A naujas. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaiko priimta. Vienas B naujas penktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Dauguma už. Trys prieš. Vienas C naujas šeštasis pakeitimas. Kas už? prieš. Penkiai prieš, bet vis dėlto daugumos balsas lemia priimta. Vienas D, naujas septintasis pakeitimas at, at, atsiimtas. Antrasis straipsnis, aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikom. 3 susilaiko, 1, 3 prieš, 1 susilaiko, priimta. Trečiasis straipsnis, devintasis pakeitimas. Kai? Prieš. Balsuokime kortelėmis, ar nereikia. Vis dėlto pasitikrinkime elektroninėmis kortelėmis. Balsuojame. Vote is closed. Baigėme. 8. Priimta 8 už, 3 prieš ir 2 susilaikė. Ketvirtasis punktas, dešimtasis pakeitimas. Pagėdauja žodžio, prašau. Pane, ponas Gajar. Jūs turite. Prašom mane skaičiuoti, kaip balsavusi prieš, bet vis tiek rezultatas bus 8 prieš 7. Uh, ah, okay. Entschuldigung. Aber es ist nicht gelungen. Ja. Taigi, nepavyko. Ten. The vote, uh, who is in favor of... Dešimtas pakeitimas, kas už. Dauguma, bet bent jau vienas prieš. Gerai. Septintas punktas, vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Nepakanka, kad nugalėtų daugumą, taigi priimta. 7a, 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, 3 prieš, tai reiškia priimta. Devintas, tryliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Niekas. Nėra susilaikiusių, taigi priimta. Keturiolika, keturiolika. Kas už? Kas prieš? Taigi dauguma pasisako už. 15, 15, kas už. Prieš. Susilaikė. Ne, nėra susilaiksiu, taigi priimta. 18, 16, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Dabar balsuojame už visą rezoliucijos projektą elektroniškai. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. 15 už, vienas prieš, nėra susilaikiusiųjų, taigi priimta. 16, jeigu skaičiuoti ir pono Gairio balsą. Or. Ketvirtą darbo atvarkės klausimą apsvarstėme. Toliau penktasis darbo atvarkės klausimas. Europos vaisto agentūros finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Rapporteur, is there anybody else who likes to say something about it? Gal pranešėjas norėtų tarti žodį kokią nors šio klausimą ir paskui galėsime balsuoti. Pirmasis pasiūlymas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Pirmoji dalis, antras pakeitimas. Kas už? Prieš. Vienas kolega balsavo prieš, patvirtinta. Ar kas nors norėtų susilaikyti? Taip, vienas kolega susilaikė. Trečias pakeitimas, pirma dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Vienas kolegas susilaikė, vienas balsavo prieš patvirtintą. Pirmasis pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Vienas kolega susilaikė. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo siūlymo. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame. Baigiam balsuoti. 14 už, 2 kolegos susilaikė, tuo būdu patvirtinta. 15 balsavusių už kartu su ponu Gair. Proposal for a decision on the closure of accounts. Paragraph 1. Amen. Pirmoji dalis, ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Ar kas nors susilaikė? Du kolegos susilaikė balsuodami, tuo būdu patvirtinta. Penktas pakeitimas. Pirmoji dalis kas už? Prieš. Ar kas nors susilaikė? Du kolegos susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuokime dėl viso siūlymo. Vėlgi balsuojame elektroniniu būdu. Pradedam. Pradedam. Baigėme balsuoti. 14 kolegų balsavo už, 2 susilaikė. Tuo būdu sprendimo siūlymas yra patvirtintas. Dabar pereiname prie rezoliucijos. Pirmoji dalis šeštas pakeitimas. Balsuojame dėl pakeitimų. Kas dėl pirmosios? Pirmosios visuomet kas už? Prieš susilaikė. Vienas kolega balsavo prieš, vienas susilaikė, patvirtinta antroji dalis. Kas už? Prieš. Gal pasitikrinkim. Elektroniniu būdu pradedam balsuoti. Ar visi spėjom balsuoti? Baigiam balsuoti. Rezultatas toks. 9 prieš, 7 už. Tuo būtų atmesta. Septintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Vėlgi turime pasitikrinti, pradedam balsuoti. Ar visi spėjom? Baigiam balsuoti. Šeši prieš, nieks nesusilaikė, devyni už, nuovodų patvirtinta. Vienas kolega dėl balsavo prieš, tai 9 ir 7 yra balsavimo santykis. Aštuntasis pakeitimas, kas už? Prieš Pasitikrinkim. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjom? Balsavimas baigtas. Ponas Gairis šį kartą nulėmė balsavimą. 8 už 8 prieš, to būdu atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už? Prieš Regis patvirtinta. Dar tiesa, kas norėjo susilaikyti galbūt, bet regis niekas. Tuo būdu patvirtinta trečioji dalis, dešimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas atkrenta tuo būdu. Dvyliktasis. Kas už? Prieš? prieš susilaikė. Trys kolegos balsavo prieš patvirtinta. Keturioliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Ar kas nors susilaiko? Niekas. Tai tuomet patvirtinti. Čia balsuojame dėl 13 pakeitimo. 14. Kas už? Kas prieš? Ar kas nors susilaikė? 3 prieš, vienas kolegas susilaikė, to būtų patvirtinta. 15 pakeitimas atskrenta, 16. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkas Atsiprašau už padarytą klaidą. Kas už penkioliktąjį pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? Trims kolegoms balsavus prieš patvirtinta. Šešioliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Ar kas nors susilaikė? Trys kolegos balsavo prieš patvirtinta. Dešimtoji dalis, 17 pakeitimas, kas už. Prieš. Ar kas nors susilaikė? Patvirtinta. 11 dalis, 18 pakeitimas, kas už. Prieš. Ar kas nors susilaikė? Patvirtinta. 19 pakeitimas, 12 dalis, kas už. Prieš susilaikysieji patvirtinta. 13 dalis, 20 pakeitimas, kas už. Gal kas nors nori balsuoti prieš? Susilaikė. Trys kolegos balsavo prieš. Patvirtinta 13 dalis, 21 pakeitimas. Kas už? prieš. Tikrinsimės elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. 21 pakeitimas. Ar visi spėjom? Tikiuosi, kad turite visi kortelės ir tuo būdu galime balsuoti. Baigiame. 10 kolegų balsavo už, 7 prieš, to būtų patvirtinta. 14 dalis 22 pakeitimas. Kas už? Pasitikrinti turime vėlgi elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ar jis įspėjo? Baigiam balsuoti. Patvirtinta 9 balsavus už, 8 prieš. 14 A dalis. 23 pakeitimas. Kas už? Prieš Ar kas nors susilaiko? Patvirtinta. 15 dalis 24 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dabar elektroniniu bal būdu balsuomi dėl viso rezoliucijos teksto. Visi spėjom. Baigėme balsuoti. Rezultatas toks 16. Kolegų balsavo už, vienas kolega susilaikė, niekas nebalsavo prieš, sveikiname pranešėją. Is... Kitas darbo atvarkės klausimas yra muitinių modernizavimas pranešėjas norėtų tarti žodį. Ehm, eh, Dėkoju, pirmininkė. Labai trumpai. Buvo pateikti tik keturi pakeitimai šiai nuomoniai. Trims iš jų galiu pritarti. Tiesiog pats pirmasis pakeitimas, pono Orlando Pakso pakeitimas, man yra nepriimtinas, nes nesuprantu to pakeitimo. Jis buvo išvestas į anglų kalbą, į kitas kalbas, bet aš nesuprantu, ką kolega noriu pasakyti tuo savo pakeitimu. Bandėme žiūrėti originalią versiją, tačiau irgi sekretoriatas čia man nedaug ko galėjo padėti. Tad aš galėčiau pasakyti ponui Paksui, kad paskui galėtume galbūt sutvarkyti šį reikalą, bet kol kas iš jo pakeitimo žiūriu neigiamai, nes jo nesuprantu. Yes, chairman, that, uh, Pone pirmininkė, norėjau pasakyti, kad šiandien gavau vertimą. Trečiasis. Prie trečiojo pakeitimo buvo pažymėtas minusas. Po vertimų suprasti tapo lengviau. Ir EPP pritarė pranešėjui. Herr Vorsitzender, die Sache mit pirmininkė, tai šitą istoriją su vertimais tikrai sudėtinga. Mes esam demokratinė organizacija, nors kartais taip ir neatrodo. Bet kartais reikia kai kurios dalykus ir aptarti. Paskutinį kartą mes kalbėjomės Strasbūrė antradienį. Tačiau tie pakeitimai dar nebuvo išversti. Taigi aš noriu paprašyti, kad tokio, kalbant tokiomis svarbiomis temomis reikia skirti laiko diskusijoms. Du kartus svarstėme šį klausimą ir du kartus negalėjome kalbėti apie šios pakeitimus, nes nebuvo vertimų. Taigi reikėtų sekretoriatui dar atkreipti į tai dėmesį. Ačiū. Galime pereiti prie balsavimo, jeigu daugiau pastabų nėra. Antroji dalis, pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Ar kas nors susilaiko? Vienas kolega, kiek matau, susilaikė balsuodamas atmesta. Trečioji dalis, antras pakeitimas. Kas už? Prieš. Balsuokime elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti dėl antrojo pakeitimo trečiosios dalies. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjom? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečias pakeitimas, trečioji dalis, kas už. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 5 A dalis, ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Vienas susilaikė, priimta. Dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto. Pradėjome balsavimą. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 16 už, vienas prieš, taigi priimta. Sveikiname vicepirmininką. Then we proceed to point number seven. Toliau septintasis darbo tvarkės klausimas. Tai yra finansinės paramos Afganistanui biudžeto kontrolę. Ponas Gairis norėtų šitą pasakyti. Prašau. Ačiū pirmininkė. Šiandien po piet. Gal aš vienas kalbėsiu daugiau negu visi kiti. Bet ką jau darysi, taip yra. Tai yra mano iniciatyvinis pranešimas dėl finansinės paramos Afganistanui biudžeto kontrolės. Aš noriu priminti, kaip šis pranešimas apskritai atsirado. Kolega Tino Alakė iš užsienio reikalų komiteto pateikė naują pasiūlymą dėl Europos strategijos Afganistane ir atitinkamą pranešimą. Ir kartu su, arba atsižvelgiant į šį pranešimą, jisai pastebėjo keletą uh, pastebėjau keletą netitikimų, kaip naudojami ES pinigai, todėl komitetas nutarė teikti iniciatyvą dėl atitinkamo pranešimo ir man teko ta garbė renkti tokį iniciatyvinį pranešimą. Sakau, mes rengėme šį pranešimą, kadangi tai buvo grupinis kolektyvinis darbas. Kristof Nerlich iš sekretariato man labai daug padėjo ir norėčiau jam už tai padėkoti. Taip pat norėčiau padėkoti savo asistentui Zaša Farač. Ir mums tikrai pasidarė labai greitai aišku, kad reikia tirti, kokiais būdais pinigai patenka į Afganistaną, kokie kanalai yra naudojami, kokie yra jų privalumai ir trūkumai. Ir kai užsijami tų finansinių kanalų administravimo tyrimu, tai tuoj pat e, susiduri ir su įvairiais na, specifiniais dalykais, specifiniais privalumais ir trūkumais. Afganistanui skiriama daug paramos ir ir mes e, skiriame daug lėšų nevyriausybinėms organizacijoms bei tiesioginės paramos e, projektų vykdytojams. Na, gal ne visi man pritars, bet iš principo toje šalyje mes negalime pasiekti ties tokios aiškios paramos, jeigu administracija nebus priversta, kokia jau ji ten bebūtų, ta administracija menka, taigi jeigu ji nebus priversta atsakingai elgtis su tarptautinės bendruomenės pinigais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad reikia imtis tam tikros, prisimti tam tikrą riziką. Junktinės Amerikos valstijos jau labai brangiai už tai sumokėjo Mes e, rengdami šį pranešimą buvome nuvykę į Junktinės Amerikos valstijas ir išklausėme labai daug įdomiausių istorijų apie tai, kaip tie pinigai, kur jie nukeliavo ir kaip jie buvo panaudoti. Galiu net ir priminti, sakykime, kad e, buvo tokių istorijų, kad grinieji pinigai, paramos pinigai kartoninėse dėžėse buvo išvežami iš Afganistano. galiu pasakyti ir gerą dalyką, kad tarptų, tose kartoninėse dėžėse nebuvo europietiškų pinigų. Na, lygi šiol mūsų pinigai nebuvo nelegaliai išvežami iš šalies. Amerikiečiai taip pat pasakė, kad e, gebėjimų kūrimo tas kelias, mėginimas afganų administracijai parodyti, kaip reikia elgtis su pinigais, yra tas kelias, kuriuo reikia eiti, nes tai tvarus kelias, jį reikia remti. Reikia įsivaizduoti, kas bus Afganistane, kas atsitiks Afganistane, jeigu pasitrauks karinės pajėgos ir tam tikri civiliniai, civiliai e, pagalbininkai administracijai, kas tuomet bus e, ta šalis, jeigu ji nesuformuos atitinkamo administracinių gebėjimų, tai ir paskestam liūnę betvarkėje. Taigi tas tikslas padėti administracijai sukurti administracinius gebėjimus yra pats pagrindinis ir jam nėra jokių alternatyvų. Taip, manau, ne aš vienas daug kas išsakė tokią nuomonę ir iš vystimosi, ir iš užsienio reikalų komiteto kolegos kalbėjo lygiai tą patį ir tai atitinka mūsų likščiolinės, likščiolinių pranešimų dvasę. Ir mūsų komitetas tokiai, tokius metodus taip pat remia bet kita vertus mes e, galėsim dėl to ir pasiginčyti, dėl tų metodų efektyvumo reikės ir padiskutuoti. Vis dėlto man atrodo, kad mes turime reglamentuotai kontroliuoti, nustatinėti sąlygas, kontroliuoti jų įgyvendinimą ir galbūt netgi kartais susigražinti neteisingai panaudotas lėšas, bet negalime nusileisti reikia tik tai tokiamis griežtomis sąlygomis teikti tiesioginę pagalbą biudžetui. Amerikiečiai iš pradžių labai naiviai ėjo šiuo keliu ir brangiai už tai sumokėjo ir dabar jau pasirinko kitą metodą, kurį ir aš siūliau ir dabar jau pasakė, kad, sakykime, sveikatos apsaugos srityje tos taisyklės jau po truputį pradeda veikti. Bet kokios turi būti taisyklės, jos turi būti skaidrios, aiškios. Ir mes patys, ir Afganistanas tuo yra suinteresuotas, kadangi jiems taip pat turi būti aišku, kokiu taisykliu jie turi laikytis. Ir ką galiu dabar pasakyti, dabartiniai finansų kontrolės mechanizmai toje šalyje yra nepakankami. Afganistano auditorumas nėra, auditorumai nėra nepriklausomi arba netitinka tų standartų, prie kurių mes esame įpratę. todėl kad audito rūmai yra atskaitingi prezidentui, o ne parlamentui. Ir pirmininkas yra renkamas prezidento, o ne parlamento. Taigi Afganistano audito rūmai yra instrumentas vyriausybės rankose. Tai nėra šalies labui dirbantis instrumentas ir tai turi keistis. Viena iš pagrindinių sąlygų, kurias mes keliame, tai yra e, audito rūmų nepriklausomybės užtikrinimas Tai yra vienas iš tų demokratinės kontrolės mechanizmų, kurie kol kas Afganistane neveikia ir nelei, tai neleidžia tiesiog, teikti tiesioginės paramos biudžetui mūsų nustatytomis sąlygomis. Na, aš dabar bandžiau ištirti šiame pranešime, kaip pinigai naudojami nevyriausybinėse organizacijose per patikos fondus. Uh, kaip e, pinigai naudojami kaip tiesioginė pagalba biudžetui ir kaip jie naudojami, kai juos gauna privatus asmenys, kurie atlieka Euro, projektus su ES. Čia irgi reikia aiškių taisyklių, tai yra taip vadinamų mm, subrangovų e, susitarimai. Su subrangovai nori, žinoma, kad jų visos išlaidos būtų kompensuojamos. Ir paaiškėja, kad sutartis tai nėra vien tik tai ta sutartis, tai yra sutar, po sutartims lypi daugybė mažesnių sutarčių su subrangovais. Ir, na, žinoma, tokiu būdu pinigai gali, gali prisidėti prie ekonomikos skatinimo, bet dažnai paaiškėja, kad ta sub, subrangovų sistema yra n, per ją tik pinigai paskirstomi įvairiems smulkiems subrangovams ir patys pats projektas iš esmės yra nevykdomas ir mūsų tikslai yra nepakankamai gyvendinami. Taigi mes sakėme, kad jeigu yra samdomas subrangovas, tai turi būti visiškai aišku, iš kur tas subrangovas yra kilęs. Jeigu jis yra iš Afganistano, tai apskritai reikia nustatyti tokias galimybės, ar galima tokį subrangovą samdyti ir kad neatsitiktų taip, kad mes tarsi duodame pinigus tiesioginiam mūsų partneriui, o visus darbus uh, atlieka subrangovai ir visiškai naudos iš to turi ne, ne tiek Afganistanas, kiek kažkas kitas. Na, kad nebūtų pakengta mūsų politiniams tikslams. Tokia yra mano pasiūlymų esmė. Norėčiau dabar išgirsti ir jūsų klausimų bei komentarų. Dėkoju. Matau, kad bus norinčių klausti ir kalbėti. Pone Gresler. Monika Rolmeier dar neišskrido iš Vokietijos, yra oro uoste, ji yra šešėlinė pranešėja. Aš norėčiau perduoti jos pagiros žodžius jums. Jis sako, kad pranešimas parengtas labai gerai ir yra paminėtos visos svarbiausios problemos. Mes nustebome, kiek pastangų įdėjo Jensas, diskutuodamas, kalbėdamasis su amerikiečiais, rengiant pranešimą ir tikintis įvairiausių problemų. Labai sunku taikyti kokius nors Bruselio kriterijus ar kitus tarptautinius kriterijus, taigi pranešėjas susidūrė su daugybė specifinių problemų, taip pat apie tai kalbama ir audito pranešime dėl jungtinių tautų patikėtų lėšų valdymo. Norėčiau paklausti, kokį vaidmenį vaidina ES delegacija įsisteigusi Afganistane. Ar tu gali ką nors pasakyti, kokia, kaip yra e, valdomi komisijos pinigai, lėšos per komisijos atstovybę. Labai svarbus yra atskaitomybės aspektas. Tuo labiau, kad mes bandėme numatyti atskaitomybę. Gruodžio 27 dienos, rugsėjo 27 dienos nota man yra patekusi į rankas ir aš iš jos sužinojau labai daug grėsmingų dalykų. Taip pat norėčiau paklausti, ar ta pagalba biudžetui padės išspręsti problemas. Mes nelabai žinome, kokia yra situacija, todėl būtų labai įdomu sužinoti jūsų asmeninę nuomonę. Taip pat patarti mums, kaip reikėtų bandyti valdyti tas lėšas ir tas lėšas, kurias, kurios yra nukreipiamos per jungtinės tautas Afganistanui. Taigi dėkočiau už informaciją, už patarimus, taip pat dėkoju už tai, kad ėmėsi labai sudėtingos temos ir ji tikrai sulauks mūsų dėmesio. Kas dar norėtų kalbėti arba klausti? Jo, tak. Øh, jeg vil også sige øh, tak til ordføreren for. Dėkoju. Aš taip pat norėjau padėkoti pranešimo rengėjui už puikiai parengtą dokumentą. Ten yra kalbama ir apie JAV patirtį. Ji buvo minėta. Pranešime apie tai rašo mūsų pranešėjas. Iš pradžių Amerikos požiūris buvo šiek tiek naivokas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad milijardai e, jungtinių valstybių dolerių iš Afganistano iškeliavo į Šveicarijos ir Saudo Arabijos bankus. Bet klausimas yra netoks. E, aš norėčiau klausti labiau kaip kolegė Greslė. Norėčiau, kad šis procesas būtų labiau analizuojamas Afganistano administracija turėtų, ar jinai galės tu apskaitai priimti biudžeto pagalbą, toks būtų klausimas. Reikėtų išaiškinti, kokie turėtų būti aiškus kriterijai, kad jie galėtų būti kiekybiškai ir kokybiškai įvertinti. Mes turėtume išsiaiškinti, kaip žiūrime šiandieninę Afganistano administraciją, ar ji gali gebėti priimti ir tvarkyti biudžeto pagalbą. Dėkoju. Pirmininkas, dėkoju. Ar norėtų dar kas nors iš komiteto narių tarti žodį? Regis ne. Gal komisijos atstovas norėtų pakomentuoti? Prašau. Thank you, chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dort Mygingim. Mano vardas ir pavardė ir aš netiek dažnai lankausi čia, aš esu iš DEFCO generalinio direktorato. Mes, be kita ko, kūruojame ir Afganistano reikalus labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už rekomendacijas pateiktas pranešime. Daugeliu jų esam tikrai patenkinti. Kad kai dėl kai kurių dar reikės susitikti ir diskutuoti, kad geriau suprastume jų tikslus, norėčiau porą pastabų pasakyti, kur pirmoji būtų tokia dėl biudžeto paramos. Keletą kartų gerbiami komiteto nariai kėlė šį klausimą. Mes dar kol kas neteikiame biudžeto tiesioginės pagalbos Afganistanui. Mes elgiame šiek tiek kitaip. Mes atskiriems biudžetams skiriame pinigus ir Afganų administracijai. Mm, ne, ne, kol kas nėra taip, kad skirtume konkrečią sumą ir kad tą sumą tvarkytų Afganistano administracija. Dar ne. Pirmiausia, svarbu užtikrinti makroekonominį stabilumą ir antra. E, būtina sukurti tvarkingai veikiančią viešųjų finansų tvarkymo sistemą. Afganistane dar to nesama. Trečia, svarbu numatyti strategijas toms rytims, kur dirbame. Švietimo srityje, sveikatos srityje. E, pradedamos tos kai kurios priemonės įgyvendinti ir situacija pamažu keičiasi, tos strategijos veikia. Ir dar vienas dalykas yra saugumas, kurį turėtume paminėti. Kol saugumo klausimai, ne, jų situacija nepagerėja Afganistane, o per pastaruosius keltą mėnesių matėm, kad saugumo situacija su, suprastėjo, tiesiog yra labai sunku įgyvendinti kokias nors priemonės. Kolegos delegacijoje net negali išeiti iš ten, iš, iš, iš ten, iš tų patalpų, kuriuose yra įsikūrę dirbti. Uh, o tuo tarpu svarbu būtų steb, vykdyti tų programų, kuriams skiriam pinigai stebėseną. Tad mums dar reikės šiek tiek laiko, kol galėsime pradėti teikti biudžeto paramą. Tiesiog svarbu dabar yra nacionalinę administraciją padaryti atsakingesnę. Taip pat pasitelkti svarbu į e, FDF rekonstrukcijos fondą, UNDP ir Pasaulio banką. Mes dirbti turėtume dabar prie biudžeto klausimų. Mes padedame kurti viešųjų finansų sistemą e, Afganistano administracijai. Ši sistema dar nėra tobula, be abejo, tačiau mes norėtume, kad pagaliau atsirastų ta sistema, kad galėtų Afganistano administracija pati tvarkyti savo šalies biudžetą e, ir užsimti patys biudžeto išlaidų tvarkymu. Mes E, sistemas kuriame, tačiau kol kas nėra e, suteikta jokių pinigų. Svarbu, kad atsirastų pasitikėjimo tikrinimo sistemos ir kol kas tų lėšų nėra pervesta. Mūsų svarbiausias tikslas yra toks e, - imtis ateitie teikti biudžeto paramą. A, kaip ir visa komisija, aš tikiuosi, kad salginai greitai galėsime tą daryti, kaip, pavyzdžiui, teigiame paramą kai kurioms Azijos valstybėms. Tačiau kol kas Afganistane kol kas dar nėra įmanoma. Ir paskutinė pastaba dėl ES delegacijos vaidmens. Norėčiau pasakyti štai ką. Nuo tada, kai buvo paskirtas specialusis atstovas ponas Vygaudas Ušackas, tai norėčiau pasakyti, kad nuo 2011 metų sausio ES vaidmuo žymiai su, su, svarbesniu tapo. ES yra labiau matoma ir valstybės narės e, dirba pagalbos Afganistanui kryptim. Ne viskas yra tobula, ne viskas yra paprasta, tačiau ES teikia šią pagalbą. Mes sustarėm tarp valstybių narių, kaip ta pagalba turėtų būti teikiama yra sudaryti veiksmų planai. Tie veiksmų planai yra koordinuojami, koordinaciją vykdo Europos komisija ir paskui stengiamasi yra gyventi atskiras priemonės ir teikti apie tai ataskaitas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Greslė, noriu užduoti Jums klausimą. Jūs sakot, kad yra kažkokių pagerėjimų. Na, kas, kas tie pagerėjimai? ką reikėjo iš viso gerinti. Kitas klausimas buvo netgi cituotas ES atstovas, jis netgi pasistengė, kad būtų įrengti golfo laukai. Kabulena, man atrodo, tai vienintelis dalykas, kurį apie jį girdėjau, o ar nebūtų galima sužinoti, ką dar jis nuveikė šioje srityje. Prašau. Um, Also in meiner, in meiner... Ponas Meipst. Na, mano klausimas irgi netoks jau paprastas. Aš noriu kolegai iš komisijos suteikti galimybę pasak, pasisakyti apie ES remiamų projektų Afganistate kontrolę. Mes apie tai diskutavome rengdami pranešimą ir mano pirmojoje versijoje Na, nesijėmiau komentuoti komisijos veiklos Afganistane, tačiau manau, kad komitete būtų galima apie tai drąsiai pasikalbėti. Kaip komisija kontroliuoja ES finansuojamų projektų vykdymą Afganistane? Ar dar yra kokiu nors klausimu, sako pirmininkas? Prašom komisiją. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Yra dvi įgyvenimo galimybės Afganistane. Tai visų pirma bendras valdymas, tai yra 300-400 milijonų eurų yra mm, pateikimi patikos fondams ir taip pat Taip pat mes nagrinėjame tuos prašymus dėl lėšų padengimo, kuriuos pateikė Afganistano e, vyriausybė. Be to, tarptautinės organizacinės, točios pasaulio bankas ir LOT. E, is, uh, central... Ir taip pat kitos organizacijos bendradarbiauja su mumis dėl centralizuotos vadybos. Mes pasirašome ir kontraktus, ir taip pat išmokame lėšas sutarties partneriams. Taip, žinoma, kad nevyriausybinės organizacijos nėra tokios stiprios ir žinomos, todėl tą centralizuotą vadybą užtikrinti vietose yra labai sudėtinga. Mes bandome tik tai stebėti, kaip įgyvenamos programos. Ir be to mes naudojomės vietinių pajėgomis, tačiau ir vietiniai nelabai gali išeiti į e, tam tikras teritorijas, kadangi tai yra tiesiog rizikinga. Kas dar pagėdautų kalbėti, išsakyti nuomonę? Pone Kresler. Na, aš kaip suprantu, mes nieko nežinome, jeigu taip trumpai drūtai. Na, mums kažkas kažką pasako ir mes tuo turime tikėti. Na, nieko stebėti. Nuo jau prieš porą metų buvo pateiktas iniciatyvinis pranešimas dėl Afganistano. Kolega Matijo netgi buvo nuvykęs ten ir kolega Kazaka iš socialistų frakcijos ten taip pat buvo ir norėjo mus visus tenai nusiųsti, bet mes kažkokiu būdu sugebėjom atsisakyti. Uh, tos kelionės. Žodžiu, mes iš esmės nieko nežinom ir pagrindinis principas yra viltis, kad viskas kažkaip susireguliuos. Ir man atrodo, kad, na, taip žiūrint iš ilgalaikės perspektyvos, tai yra šiek tiek per mažai, ką mes darom. Man atrodo, reikia kažkaip imtis ryštingesnių veiksmų, kažkokio, kon, kažko konkretesnio. Uh, Ar komisijos atstovas, komisijos atstovas norėtų informuoti? Da? po Matijų ataskaitos mes dar kartą įvertinome padėtį, tai darome mes kas šeši mėnesiai ir tas mūsų vertinimas yra pateikiamas internete. Ir jame yra pakankamai išsami informacija, kuri byloja apie tai, kaip veikia komisija, ką jinai daro. Žinoma, niekas nėra taip e, be priekaištų, tačiau vis dėlto ten, tame pranešime galite gauti papildomos informacijos. Ponas Gaira, apibendrinkite. Aš norėčiau pakomentuoti ir klausimus, ir atsakymus į juos. Apie Pisorinsinų klausimą. Ne, kol kas nėra galimybių pagal mūsų standartus valdyti e, donorų lėšas. Amerikiečių patirtis parodė tokius dalykus. reikia labai kontroliuoti, labai padėti jiems įsisavinti lėšas. Tačiau, kai tai yra daroma, kai atstovai tikrai nuvyksta į Afganistaną ir moko jų e, administracijos atstovus tam tikrų menedžmento vadybos principų, tų principų, kurie pas mus yra visiškai įprasti, kai mokoma jų administracija vykdyti finansų valdymą taip, kaip mes jį suprantame ir taip tai yra jiems visiškai nauja. Taigi, kai visa tai yra padaroma, tai rezultatai yra teigiami. Ta rodo amerikiečių patirtis kuri buvo padaryta, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos ministerijoje. Ir ten jau jie gali pasakyti, kad tikrai ta sistema veikia. Ir mano tezė būtų tokia. Jeigu tokiomis sąlygomis iš tikrųjų galime pasiekti rezultatų, na, o pridėjus dar ir audito rūmų nepriklausomybę, mano atsakymas būtų, mes galime, galėsime teikti tiesioginę pagalbą biudžetui, bet ne iki to dalyko. Taigi mano atsakymas yra taip jeigu, bet dabar ne, kadangi taip ir taip. Taigi, ką mes žinome apie realią situaciją? Pirmiausia yra klausimas, važiuoji į Afganistaną taip arba ne po pokalbių su kolegomis iš e, komisijos e, sužinojau, kad iš misijos Afganistane išvykti iš misijos pastato man nepavyks, tai ko tada ten ir važiuoti. Tada pakalbėjau, kad geriausia tuos pačius klausimus, pamaniau, kad tuos pačius klausimus galime išspręsti ir videokonferencijos būdu. Jeigu saugumo padėtis yra tokia, kad negalime nieko apžiūrėti savo akimis, tai ko ten ir važiuoti. Tačiau nėra taip, kad komisija nieko nežinotų. Žinoma, mes e, atlikdami savo tyrimą sužinojome daugybę visokiausių istorijų. Amerikiečių jūrų pėstininkai nuskrenda, sakykime, į tam tikrą vietą, užtikrina saugumą, tada ten nuvyksta ekspertai, pajungia kompiuterius mokykloje. Uh, ir patikrina, kaip ten viskas vyksta, kaip ten viskas vyksta. Tada jie išvyksta, bet mes jau žinome bent jau, kad tą dieną ta mokykla ten buvo, ten buvo kompiuteriai, elektra ir viskas veikė. Taigi patikimų duomenų apie tai, ar ES pinigai tikrai kažkur pateko, mes neturim. Tačiau iš dalies galima užtikrinti tam tikrą informaciją per nevyriausybinės vietos organizacijas ir komisija tą ir daro, kiek aš žinau kadangi žmonės, vietiniai žmonės gali judėti tam tikrose zonose, nesakau saugiai, bet saugiau bent jau negu kad atvykėliai ir gali atlik, padaryti nuotraukas, pateikti tam tikrą informaciją. Čia bet kuriuo atveju tai yra karo zona ir tokių tikrų tyrimų laukuose, kaip kokiam Baden-Württembergė, žinoma, tikrai negalima ten atlikti. Dabar dėl ES delegacijos vaidmens na, galbūt nuskambėjo šiek tiek labiau neigiamai, negu kad aš tikrai, man, negu aš iš tikrųjų manau. Ne visai yra aišku, kas ką daro ten toje atstovybėje. Skirtingi komisijos skyriai ir dar vyriausios įgaliotinės užsienio reikalams tarnyba, jų visų atsakomybės zonos nėra aiškiai apibrieštos. Ir iš esmės man susidarė įspūdis, kad na, informacijos taip iki galo niekas ir nepateikė. Rengi tą pranešimą, bet taip nieko ir negauni. Trūksta suderinimo tarp komisijos veiksmų, valstybių narių atskirų iniciatyvų. Ir šiame laukia tikrai reikėtų dar daug padaryti, bet man atrodo, kad ir yra šis tas daroma. Na, galbūt mano formuluotė tokia tekste nėra tokia labai konkreti, bet e, aš suprantu, kad tikrai yra imamasi šiokių tokių veiksmų šioje srityje. Po to, kai buvo nusiustas ES delegacijos vadovas į tą zoną, mm, tai reikalai po truputį gerėja, bet dar nėra tokie geri. Na, ar galima vietoje išspręsti, ar, gali, ar mūsų biudžeto pagalba galėtų išspręsti jų vietos problemas? Žinoma, ne, ne visiškai mes galime biudžeto pagalba tik tai didinti, gerinti Afganistano administracijos gebėjimus. O tada jau pats biudžetas, pati administracija turi gerinti padėtį, bet kito kelio mes neturime ir per patikos fondus negalime veikti, ir per nevyriausybinės organizacijas negalime veikti, jeigu administracija išliks tokia, kokia ji yra dabar. Mes tikrai tada nieko nelaimėsime. Žinoma, biudžeto parama visų problemų tikrai neišspręs, bet tam tikras specifines problemas galėtų padėti išspręsti, tuo palengvindama vis darbą visai sričiai. Na, manau, kad tuo viską ir pasakiau. Okay. Dėkuoju. Pakeitimus pateikti galite iki penktadienį, penktadienio spalio 7 dienos 12 valandos. Taigi, žvelgėme į aštuntąją, tai darbo tvarkės punktą kokios pasiekmes turi šiuo metu galiojantys teisės aktai susijęs su struktūrinių fondų lėšų panaudojimo efektyvumu ir kokybės kontrolėmis. Kokį vaidmenį tieka veiklos rezultatų auditas? Jens Gajer, vėl pranešėjas. Ar norėtumėt kalbėti prieš ekspertų pasisakymą? Jeigu ne, tuomet aš suteikiu žodį šios studijos autoriams. Jūs tikriausiai susitarėte, kas kalbės pirmasis. Please go ahead. Yeah, thank you. Dėkuoju. Aš norėčiau pristatyti tyrimą, kuris buvo atliktas 11 metų pirmąjį pusmetį. Norėčiau pasakyti keletą žodžių apie šitą prezentaciją. Čia atsispindi pagrindiniai mūsų tyrimo tikslai ir taip pat kai kurios išvados, pagrindinė išvada yra padaryta ir aš, žinoma, aptarsiu ją, pasakysiu ją, taip pat pateiksiu keletą rekomendacijų. Tyrimo tikslas buvo pateikti jums įvairiausių aspektų apžvalgą, kaip struktūros, e, turniai fondai ir sangodos fondai yra audituojami ir kokios audito institucijos atlieka šį darbą, kokiu požiūriu yra vertinama, kokiamis taisyklėmis, taip pat e, kaip yra laikomasi atitikties reikalavimų ir taip pat yra įvertinami struktūrinių fondų e, tikslai bei jų įgyvendinimas. Taigi šita studija buvo parengta vadovaujantis atitinkamais teisės aktais. Šito tyrimo uždavinys buvo parodyti, kokią lėšų dalį auditas galėjo patikrinti ir taip pat čia yra numatyti atitinkami kaštai, apie juos kalbama. Taip pat šio tyrimų metu buvo bandoma uh, pateikti siūlymus, kaip geriau vykdyti struktūrinių fondų lėšų auditą. Kaip mes e, at, e, siekime tų tikslų, mes e, susitikome su įvairiomis suinteresuotomis šalimis, valstybėse narėse ir už jų ribų mes uh, E, pateikėme klausimyną 46 audito bendrovėms iš 20 valstybių narių ir taip pat vadovavomės įvairiais skirtingais audito kriterijais. Tai buvo Vokietijos, Čekijos, Niderlandų, Junės karalystės, Graikijos audito bendrovės. Jos mums pateikė informaciją apie tai, kaip jos e, vykdo tuos auditavimo reikalavimus. Kalbant apie išvadas, vienas iš aspektų buvo išsiaiškinti, kas dalyvauja audito patikrose. Ir taip pat bandėme išsiaiškinti, kokiais, kokias, kokius praktinių žingsnių imasi audito bendrovės, kad jos nekartotų e, tų pačių veiksmų dažniausiai yra paskiriamos audito bendrovės, tai tos audito bendrovės yra paskiriamos e, nacionalių lygmenių arba Europos lygmenių. Taip pat mes stengiamės atkreipti dėmesį į proporcingumo principų įgyvendinimą, kadangi 73 straipsnėje dabar veikiančiame reglamente yra numatyta laikytis tų reglamentų ir taip pat auditų nuomonė dabar turi būti suformuoluota labai aiškiai ir toje nuomonėje turėtų, ir, turėtų atsispindėti atitinkamos rekomendacijos. Taip pat mes atsižvelgėme į ES auditų rūmų veiklą, į patikrinimus, kurie buvo atlikti pastaruoju metu ir taip pat mes gilinomės į auditą atliktą regioninėme lygmenyje. Konstatavome, kad yra stengiamasi išvengti dubliavimo, yra koordinuojama audito bendrovių veikla. Pavyzdžiui, Ispanijoje audito bendrovė minėjo, kad komisija labai gerai koordinuoja veiklą ir taip pat yra stengiamasi vengti dubliavimo, kai auditus atlieka vietos bendrovės. Ką galima būtų pagerinti šioje srityje? Čia šioje skaidrėje jūs matėte, matote, kad maždaug 90 procentų atsakymų į klausimus buvo palankus, turint omenyje koordinavimo veiklą ES lygmių ir nacionalinių lygmių. 70 procentų taip pat palankiai įvertino koordinavimo pastangas nacionaliniu lygmeniu ir taip pat koordinavimą su audito rūmais. Tačiau buvo paminėta tik kai kurie pasiūlymai, kaip pagerinti situaciją, kaip keistis informacija, e, taip pat dėl to, kad e, taip pat komisija galėtų keistis intensyviau informaciją su auditorumais ir taip toliau. Ponas Bergs iš Šiaurės Reino Vestfalijos federacinės žemės galbūt galėtų iliustruoti pavyzdžiais, mūsų studijos e, išvadas. Aš atlikau visiškai skirtingus tyrimus centrinėje Bohemijoje ir Šiaurės Rėno Vestfalijoje. Reikėtų pasakyti, kad sanglodos politikos uh, programa numato dviejų lygių e, kontrolę. Ir taip pat yra numatytas aukščiausio lygio finansavimas įtraukiant atitinkamas institucijas, pavyzdžiui, žemės audito rūmus ir taip pat ES audito įmonės. Taigi e, e, auditas kontrolė yra privalomas dalykas įgyvendant programas. Aš nemanau, kad iškyla didžiulė e, pasikartojimų e, problema arba neve, neve, neefektyvumo problema, tačiau Šiaurės Reino Vespalijos žemėje vadovaujamasi nuostata, kad taisyklės yra tokios, kokios yra, yra ir kad nėra jokio kito teisinio kelio koordinuoti veiklą su kitomis audito bendrovėmis savo veiklą. Tačiau buvo pasakyta, kad jeigu būtų aukštesnio lygio koordinavimas tarp atskirų audito bendrovių, tai galėtų kiltis įvairių nesusipratimų arba piknaučiavimų pavojus. Taigi e, yra sakoma, kad šita sistema yra sukurta tikslingai siekiant užtikrinti kuo didesnį veiksmingumą ir todėl didesnis koordinavimas nebūtinai leis pasiekti tokį veiksmingumą. Tyrimo metu mes taip pat bandome išsiaiškinti, į ką dėmesį kreipia auditoriai, Jūs žinote, kad dėl auditų veiklos vyko labai išsamios diskusijos. Kaip ten bebūtų, auditoriai stebi, ar tos išlaidos atitinka nuostatas, kuriomis tuos iš, iš, išlaidos yra pagrindžiamos. Taigi klausimynė buvo klausima, ar yra užtikrina pakankamai pusiausvyrą tarp atitikties ir tų praktinių rezultatų ir jūs matote, kad yra pritariama dabartiniai situacijai. E, audito bendrovės mano, kad sistema yra sukurta pakankamai e, veiksminga ir atsakymuose yra sakoma, kad reikėtų labai griežtai vertinti tą atik, atitikti reikalavimams. Koks yra audito bendrovių pirmasis patyrimas vadovaujantis naujais įstatymais. Ir čia atrodo, kad valstybės narės labai domisi, kaip veiksmingai yra įgyvendinamos tos praktinės konkrečios pro, e, programos, tačiau jų įgyvendinimo kontrolė turėtų būti stiprinama. Mes taip pat užfiksavome kai kurių silpnesnių uh, punktų uh, teisės aktuose dabar yra vadovaujamasi tuo atitikties principu, tačiau jisai taikomas neišsamei, ne visose valstybėse vienodai ir kai kuriuose valstybėse buvo pasakyta, kad nepakanka e, žmogiškųjų išteklių, taip pat neužtenka e, finansinių išteklių užtikrinti kuo didesnę e, atitikti teisės aktams. Kai kurios valstybės jau sukūrė labai ilgalaikę auditų praktiką, pavyzdžiui, Danija, bet vis dėlto ir ši valstybė sakė, kad reikia ilgo laiko, kol buvo sukauptos tos žinios. Buvo taip pat iškelta abejonių ar veiklos rezultatų auditas gali padėti priimti kokias nors korektyvinės finansavimo priemonės. Taigi buvo išreikšta šiek tiek abejonių dėl veiklos rezultatų audito įgyvendinimo ir tų rezultatų pakoregavimo. Šiaurės Reino Vestfalijoje, kalbant apie veiklos rezultatų auditą, reikėtų pasakyti, kad labai didelis dėmesys buvo kreipiamas į veiksmingumą, į efektyvumą. Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje didžiausias dėmesys yra skiriamas į tuos audito bendrovių taikomus indikatorius arba parametrus ir taip pat yra vertinama, ar tikslai yra uh, pasiekti ar ne, tačiau mažesnis dėmesys yra skiriamasi tam perinamajam etapui. Tai yra čia labiausiai apsiribojama tais parametrais ir žiūrima, ar pasiekta tikslų. Ir Šiaurės Reino Vespalijos žemėje taip pat didelis dėmesys yra skiriamas tvarumui ir taip pat pačiai audito sistemai. Svarbu, kad sistema būtų veiksminga, kad jinai gerai funkcionuotų ir kad, žinoma, būtų užtikrintas atitinkamas tvarumas ateičiai. Bet žinoma, čia yra tik tai Šiaurės ir Vestfalijos žemės požiūris. Okay. Liked, uh... Mes tuomet galėtume pakomentuoti šiek tiek daugiau apie įdėtas audito pastangas ir kiek norėtume sužinoti, kiek struktūrinių fondų išlaidų buvo patikrinta, auditoriai kiek galėjo susipažinti su tom pataitom išlaidom. Reikalas yra štai koks. Galime pasakyti, kad padidėjo struktūrinių fondų išlaidų, kurios buvo patikrintos pirmaisiais metais. Mes Šioje skaidrėje parodėme šiek tiek palyginimų tarp to, kas vyko 2006 metais ir dabar. E, buvo reikalavimas pateikti 5 procentus visų išlaidų fondų ir mes matėme, kad štai čia turime taip pat individualių atvejų analizę. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje 50 procentų tų fondų buvo patikrinta, yra kitų atvejų, kai patikra siekia 50-60 procentų. Pavyzdžiui, Ispanijoje ir Graikijoje buvo tokių atvejų, kai buvo sulaukta didesnio finansavimo ir patikros. Dabar tikrinama daugiau tų išlaidų negu seniau, buvo padarytos rimtesnės audito pastangos ir dabar naudojami kiti metodai, metodai, kad būtų galima auditą įdėkti ir praktikuoti nuolatos. Auditas taip pat auditui reikalingos tam tikros sąnaudos. Ir čia mes matome, kokie yra rezultatai paskelbti nesenoje studijoje, kurią parengė Europos komisija. 12 milijardų eurų EEDF ir sanglaudos fondų, fondams buvo skirta lėšų ir matome, kiek jų buvo audituota, kiek buvo paskirta administracinėms išlaidoms iš visos tos sumos. Tai štai, jeigu pažvelgtume į atskiras programas, tai matote, kad daugiau negu milijoną eurų visų išlaidų buvo paskirta tam, kad būtų galima tinkamai atlikti auditus. Ir štai čia matome, kad Olandijoje 12 tūkstančių eurų, milijonui eurų buvo skirta auditui, Junktinėje karalystėje 17 tūkstančių milijonui. Ir Šiaurės Vestfalijoje matote dar kitokius rezultatus. Mes apie tai uh, diskutavome su ponu Gairiu. skaičiai, kaip matote, nėra dar labai tvirti. E, jie daugiau buvo remiamas, remtasi empiriniais duomenimis. Ir per pastarosius dviejus metus auditai, auditai stipriau suintensyvėjo ir kol kas dar nežinome, ką veikti su visais jų pateiktais skaičiais. 2007 metų duomenis matėme ir gal, tome, gal sakyčiau, kad šių metų vertimai yra patys kukliausi. Visą tai, aišku, kelia tokį klausimą, ar audito pastangos yra pagristos, ar požiūris yra teisingas, ar reikia lyginti audito kainą su e, su, su, su ta suma, kuri audito būdu yra išieškoma ir gražinama į biudžetą, ar tai atitinka biudžeto korektiškumo principą. Ir matome, kad 6,7 milijardai eurų IDF e, e fondų buvo išieškoti nu, ta, to programavimo laikotarpiu, kuris apima 2000-2010 metus, kaip tariant, 6 milijonai per metus. Ir tai sudaro 0,15 milijardų eurų per metus. Tačiau Tai nėra koks nors fondų palyginimas. Aš manau, kad, pas, kad prieitume prie teisingų išvadų, turime be abejo pasižiūrėti, kokią naudą auditas gali suteikti, kad nebūtų atliekamas darbas darbui. Ir audito rūmai taip pat teigiamai įvertino dedamas pastangas. Ir matome, kad Lenkijoje, pavyzdžiui, atliekant auditus buvo siektam, siekiama struktūrinio fondo e, kokybiško lėšų panaudojimo. Buvo siekiama įdėkti tinkamą fondų valdyseną, auditoriai rado, kad kai, kai kas galėjo būti nuveikta žymiai efektyviau, žymiai geriau, į tai buvo tinkamai atsižvelgta ir buvo imtas įreikiamų įdėgymo priemonių. Now I seem, uh, there seems to be a problem with the um, uh, presentation. Tai štai, mano pasisakymas tuo ir baigėsi. Tiesa, gal galėčiau tęsti pasisakymą be skaidrių. Okay. Left, so not... Tiesa, dar porą skaidrių liko, tačiau taip didesnių problemų nesudarys. Būtų puiku pamatyti tą gražų grafiką. Um, no right. that, okay. that Okay. So, um, well, so... Dar turėjo būti pora skaidruolių, tačiau pabandysiu pasakyti, kad norėjau be jų, be tų grafikų. Manau, kad dokumentus jūs vis tiek esate gavę, taigi mes prašėme audito struktūrų pateikti savo nuomonę, kai ką jos mano apie auditą, ar yra reikiamas balansas, tarp audito įdėtų pastangų, sąnaudų ir išieškotų lėšų, ar ar, ar turėtų kokių nors kitų paslaugų, pas, paslaugų ar pastangų. Ir dauguma atsakiusių, 85 procentai netgi mano, kad e, reikia šį darbą intensyvinti, kad audito turi būti daugiau intensyvesnio ir kad reikia daugiau pastangų dėti siekiant įdėkti audito tinkamą požiūrį. Ir pabaigai keletą žodžių apie rekomendacijas visų diskusijų metu buvo minima štai kas. Svarbu supaprastinti dėgiamas priemonės. Kaip jūs žinote, dabartinė studija taip yra rengiama dar, yra siekiama išsiaiškinti, kokias priemonės galėtų būti supaprastintos. Kai kurie auditoriai sakė štai ką tai, ką mes ir minėjome anksčiau, pavyzdžiui, tinkamumas vienu ar kitų projektų finansavimui, ir pati procedūra jų nuomonė buvo pernelyg sudėtinga. Jų nuomonė reikalinga būtent čia pirmiausia įdėkti supaprastinimo priemonės. Jie mano, kad nereikėtų galbūt supaprastinti visų taisyklių visame kame, tačiau galbūt reikėtų numatyti didesnį pasitikėjimą tarp valstybių narių ir Europos komisijos. Ir tuo būdu būtų galima po truputėlį pagerinti audito požiūrio dėgymą. Mes sulaukėme stiprios paramos, todėl galime rekomenduoti štai ką, kad yra būtina dėkti vieningą audito požiūrį. Jau buvo padėta daug pastangų tam, kad būtų išvengta veiklos dubliavimo. Mes manome, kad Europos komisija turi labiau pasitikėti audito struktūromis, o tuo būdu komisijai sumažėtų darbo. E, taip pat reikėtų, kad auditas labiau būtų susijęta su programų mastu, su jų dydžiu, kad būtų daugiau audito priemonių taikoma didesniems programoms ir kad galbūt jų būtų taikoma mažiau, mažesniems projektams. E, kai audito priemonės yra e, dėgiamos tinkamai, paprastai problemų nėra identifikuojama. Ir Šiai programai buvo skirtas didelis dėmesys. Mes taip pat sulaukėme didelės paramos ir tai būtų paskutinė mūsų pranešime teikiama rekomendacija vystomiesiems elementams. Tai yra tas dalykas, kuriuo domisi dauguma valstybių narių ir į ką ateitie reikėtų atsižvelgti. The last two really seem ha to have disappeared. Thank you. Dėkuoju. Ja, hier ben ik weer. Mag weer voorzitten. <laughs> Na, dabar aš vėl perimu pirmininkaujančiojo vaidmentį. Man teko trupučiuką išeiti ir aš diskusijų negirdėjau. Labai atsiprašau. Norėčiau paklausti, ar kas nori pasisakyti dingo ir pirmininkas, ir sekretariatas. Na, aš nieko nežinau. Ponas Jensas ir kolegas Kacimarkakis. Na, galima ir be sekretariato apsėti, bei pirmininko. Aš noriu pateikti dvi nuorodas susijusias su mūsų komiteto darbu. Viena yra apie tai, kad mums reikėtų pamastyti kaip mes pateiksime aiškesnės, aiškesnius reikalavimus savo studijoms. Mes parengėme labai daug gerų minčių, turime daug daugiau minčių, negu turime gebėjimų ir pajėgumų jas pateikti. Norim daug daugiau, negu galim. Todėl reikėtų mėginti kai kurios klausimus, kurie yra susiję, uh, sutraukti ir studijoms, kurios atliekame kartais, tai kenkia. Manau, kad ekspertams gyvenimas supaprastėtų, jeigu mes rastume tokį mechanizmą, kuris leistų labai aiškiai, labai tiksliai suformuluoti užduotis. Čia vėl buvo susijėtos dvi užduotis, du klausimai į vieną sudėti į vieną studiją. Ir skaitydamas tą studiją, aš negaliu atsikratyti įspūdžio, kad jeigu tai būtų buvę dvi atskiros studijos, tai ir rezultatai būtų buvę gerokai aiškesni. Mes diskutavom ir su auditorumais ne vieną kartą apie tą veiklos auditą, veiklos analizą. Ir kai lyginau tai su to, ką kolega Lomaeris ištyrė, ir ką būtų galima apskritai sužinoti nuvykus į vietą ir tyriant projektą. Tai man kyla mm, pirminė tokia mintis, pirmiausia, reikia šitą diskusiją užbaigti, nes nėra jokio teisinio pagrindo nei sutartyje, nei apskritai kokio nors reguliavimo, pagal kurį galėtume e, imtis kokiu nors veiksmu. Kai kuriuose valstybėse narise yra nemažų lūkesčių, jos nori imtis teisinio reguliavimo šioje srityje, galbūt joms reikėtų ir uždegti žalę šviesą, tegu jos tą daro ir aš norėčiau ir toliau dalyvauti diskusijose su Europos audito rūmais, kurie taip pat masto šią kryptimį. Tačiau šiuo metu dabar geriau koncentruotis į kitas sritis, kadangi veiklos auditas neturi teisinio pagrindo, jis neturi jokių įtikinamų kriterijų, kuriais remiantis galima būtų jį atlikti. Taigi geriau jį dabar būtų padėti į lentyną. Juo labiau, kad mes neturim ir tokio, kaip suinteresuotųjų šalių aiškaus pasiryžimo dalyvauti tokiame audite. Tai yra daugiau teoriniai svarstymai, kaip galėtų būti, kur link mes galėtume eiti, tačiau apgalvoti savo žingsnius turime labai atidžiai man padarė įspūdį labai skirtingos auditų skirtos išlaidų sumos. Ponas Lomairis pats pasakė, kad yra kol kas dar tam tikrų neiškumų metodikoje, kadangi ne visiškai aiškios priežastys, kodėl tam tikros sumos yra didesnės ar mažesnės, kurios skiriamos auditui. Tai, bet tačiau jeigu matom, kad išlaidos kai kuriems, kai kuriems projektams skiriasi dešimt kartų, uh, tai kyla e, klausimas, ar tikrai kažkurie viską daro blogai, o kiti viską daro gerai, ar kaip čia yra. Mes nuolat susidurėme su tokia situacija, kad konkrečioje vietoje partneriai visuomet skundžiasi dėl to, kad reikia labai daug gyvendinti visokių reikalavimų, kad taisyklės yra labai sudėtingos. Taigi, reikia gerai pagalvoti, gal jie ne, viską patys ne visiškai gerai daro, galbūt reikėtų paskaičiuoti, kiek iš tikrųjų kainuoja ES reikalavimų įgyvendinimas. Ar tie reikalavimai, kurie sugalvojami Briuselyje ir nu, užkraunami valstybėms narėms, ar jie tikrai tiek daug kainuoja, ar jie tikrai tokie sudėtingi, kaip yra sakoma, kai dėl jų skundžiamasi. Kitaip tariant, Ar išlaidos auditui prisideda prie to, kad projektų įgyvendinimas gerėja? Mes apie tai jau diskutavome, kalbėdami apie kitas temas. Ir dabar matom, kad skirtingose regionuose ir projektuose audito išlaidos yra labai skirtingos. Tai rodo, kad taip tęstis negali ir matom, kad ir biudžeto sudarimas dabar jau atsižvelgia į tai. Supaprastinimas be revoliucijos, ponia Gloma, ir mm, jūs tokį, tokią frazę paminėjot ir mane tai motivuoja dar kartą paklausti. Galbūt atsakyti bus nelabai ir įmanoma, tačiau uh, kur gali būti paprastas, supaprastinamas, ar tas supaprastinimas būtų prasmingas e, suinteresuotoms šalims, kur jis turėtų prasidėti, kad jisai būtų prasmingas, kad jis būtų reikalingas tam suinteresuotoms šalims. Galbūt galėtumėte man plačiau pakomentuoti, aprašyti, kaip tai turėtų atrodyti. Ačiū. Aš manau, kad e, ir kiti nori pasisakyti ir tada į visus klausimus atsakysite kartu. Ačiū. Aš pritariu kolegai Gairiui dėl racionalizavimo. Jūs prašėte tokio racionalizavimo. Tikrai tam yra priežasčių. Galbūt jūs galėtumėt pasakyti, kokios yra priežastys ir kodėl neatsižvelgiama į parlamento regionų kovimus naudoti vienodas taisyklės visiems fondams ir kokios pasiekmės skirtingo, skirtingo administravimo pasiekmes yra mm, išlaidoms. Man atrodo, šis klausimas būtų labai įdomus. Kas dėl veiklos audito, dėl veiklos įvertinimo, šitus jis man antras klausimas, kalbėdami apie komisijos biudžeto patvirtinimą, mes aiškiai suvokėme, kad pagal Lisabono sutartį komisija privalo vykdyti tuos veiklos auditus ir mes su Europos audito rūmais susitarėme kasmet apie tai diskutuoti. Tai jau būtų pirmas žingsnis e, teisėtumo kryptimi, tačiau reikėtų vis dėlto pagalvoti apie tai, kad nesant teisinės bazės nėra visiškai aišku, kokie tie veiklos auditai turėtų būti, kaip jie turėtų vykti. Mes kol kas neturime konkretumo nei iš komisijos pusės, nei iš kur nors kitur. Ką jūs manote reikėtų daryti, kokiais kriterijais remiantis turėtų būti atliekami tie veiklos auditai? Ačiū. Taip, man kyla keletas e, supratimo klausimų. Galbūt būtent dėl to jie ir kyla, kad keletas temų buvo susijęta į vieną galbūt teisus buvo pranešėjas sakydamas, kad neverta to daryti, neverta sieti skirtingų temų į vieną studiją. Bet nes man ne visiškai aišku, ką ši studija apskritai turėjo parodyti. Pone Glomeri, pasakykit porą sakinių aiškiai, ką ši studija rodo ir ką mums, kokias išvadas reikia pasidaryti, kuria kryptimi mes uh, turime dirbti. Na ir aišku, man padarė gilų įspūdį skirtingi skaičiai susijęs su auditu. Jūs citavote komisijos studiją ir ta studija, žinoma, rėmėsi daugybė kitokio, kitokių skaičių, kitokių išeitinių sąlygų. Ir Jūs pasirinkote tokią studiją, kuri kontroliavimo išlaidas įvertino gana nedidelę sumą, bet yra ir kitokių studijų. Ir e, matot, kad labai skiriasi duomenys iš įvairių studijų, todėl galbūt galėtumėt pasakyti, kurie duomenys iš tikrųjų yra teisingi, kai kalbam apie tai, kiek kainuoja projektų kontrolė. Ponas Tavrakakis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pakomentuoti kai kuriuos šios studijos elementus. Pirmiausia, joje yra sakoma, kad, kad atsirado papildomų kaštų dėl audito atlikimo. Buvo be kita ko, kalbama apie čia komitete, buvo kalbama apie e, socialinės anglaudos fondą. Buvo sakoma, kad atsirado neproporcinga našta tiek kontroliuojantiesiems, tiek e, našta dėl pačio tikrinimo. Tačiau vėlgi reikėtų nepažeisti nuostatos dėl audito prievolės. Antra, Viena iš išvadų išplaukiančių iš įvairių valstybių atvejų analizės yra štai koksai. Dažnai, kalbant apie regioninius fondus ir, ir, ir struktūrinius fondus, kalbant yra pastebima, kad at, pažeidimų čia atsiranda, kalbant apie panaudojimą. Uh, Studijoje yra įdomių elementų, tačiau analizė nėra pernelyg detali, nesiūloma nieko dėl kontrolės procedūrų pagerinimo, kalbant apie regioninius fondus ir sanglaudos fondus. Dėkoju. Äh, Ačiū. Ar kiti kolegos nori kalbėti? Gal dar turi kas nors pastabų ar klausimų? Tad žodis jums, jeigu kolegos pasisakyti nebenori. Perhaps um, uh, first um, a few words um, in general. Dėl mūsų tyrimo apskritai keletas žodžių. Mes visada matome terms of reference, kurie tiesiog nustato mūsų darbo gairias. Pastebime, kad yra tam tikrų dalykų, kurie visiškai netitinka uh, E, mūsų darbo. Todėl aš siūlau tai, ką siūlau, siūlau kai ką dėl išteklių, dėl lėšų. Galbūt reikėtų ateityje studijų grupėje, tyrimo grupėje susitarti dėl požiūrio, dėl požiūrio į tyrimą, dėl supaprastinimo priemonių, pavyzdžiui, dėl šio tyrimo tardamiesi mes pasiūlėme susitikti dar kartą darbo grupėje ir sutelkti dėmesį į pagrindinius dalykus. Mes stengiamės, kad jūs suprastumėte, kokia yra audito patikrinimų praktika atskirose valstybėse narėse ir taip pat stengiamės, stengiamės pateikti konkrečių pavyzdžių, kaip tos patikros vyksta vietoje. Kalbant apie išlaidas, galbūt iš pradžių kai kurie dalykai atrodo e, prieštaringi. Šimtas trys tūkstančiai eurų yra numatyta kaip tokia indikacinė suma, kuri tenka audito bendrovėms iš milijono kuris yra išleidžiamas. Taigi, ta suma rodo, kad mes dirbame tikrai veiksmingai. Um, the... Apskritai kalbant apie išlaidas. Šita studija, tyrimas yra puikus dokumentas, tačiau jame neatsižvelgiama į tai, kas buvo pateikta šiek tiek vėliau audito, bendrų, audito bendrovių. Labai daug laiko išleidžiama ir taip pat daug lėšų išleidžiama rengiant šitas audito patikras, o ne audito metu. Todėl reikėtų pripažinti, kad kai kurios sumos yra tik tai e, prognozės ir jas reikia po to patikrin, e, patikslinti. Be to, Kiekvienu atveju reikia atsižvelgti į statistiką, į duomenis, kartais iš ankstinių duomenų nėra, jų negaunama, o pavyzdžiui, kartą atlikant tokį audito patikrinimą Ispanijoje nebuvo gauta jokių iš ankstinių statistinių duomenų. Kai kuriuose valstybėse buvo įdėta daugiau pastangų stengiant parengti plataus, plačias išsames studijas, pavyzdžiui, Danijoje buvo gauta labai gerų išsamių rezultatų. Viskas priklauso nuo to, kokių, kokios informacijos gauname iš anksto ir tada galima e, tikėtis, kad iš milijono išleisto programai įgyvendinti galima sutaupyti 12-16 milijonų eurų. Taip pat reikėtų pasakyti, kad vienos valandos audito patikrinimo kaina skiriasi vienoje valstybėje nuo kitos valstybėse. Taip pat skiriasi ta kaina priklausomai nuo to, ar valstybė yra, taip vadinama, naujoji ar senoji valstybė narė. Dar kartą apie Šiaurės Reino Vespalijo žemę. Aš nekalbėsiu apie šią žemę konkrečiai, bet kalbėsiu apskritai. Kaštai iš tikrųjų skiriasi. Dar ir dėl to, kad yra skirtingai pateikiami pavyzdžiai. Pavyzdžiui, Šiaurės Reino Vestfalijoje žemėje yra vadovaujamasi atitinkamu pavyzdiniu modeliu arba pavyzdžiu, arba tam tikra imtimi. Ir ta imtis yra nebūtinai tokia pat e, kitoje valstybėje. Pavyzdžiui, jeigu e, bendros įmonės valdomi fondai yra tikrinami, tai šitas vienetas arba ta imtis yra apskritai e, nedidelė, jeigu ta uh, tas patikrinimas yra vykdomas vieną kartą. Tačiau jeigu projektas yra didžiulis, tai tuomet ta vidutinė e, patikros kaina mažėja. Taigi reikia atkreipti dėmesį į tai, kad viskas priklauso nuo paties vertinimo, nuo praktinio darbo ir taip pat nuo to, kokios apimties yra ta uh, pavyzdinė imtis. The, um, on, on why... Dar vienas dalykas buvo paminėtas dėl naujų didelių pasikeitimų. Aš manau, kad vyko diskusijos, mes tą žinome, tarp valstybių narių ir komisijos, tarp komisijos ir atskirų uh, audito struktūrų dėl naujų taisyklių parengimo. Mm, netrukus atsiras nauji siūlymai dėl naujų taisyklių. Mes žinome, kokios yra naujai atsirandančios audito struktūros, mes matome dokumentus susijusius su tuo ir jų tikslas yra supaprastinti, racionalizuoti procedūras, tačiau nėra keliamas tikslas sistemą apversti aukšinkojom, jas sumaišyti iš esmės, ne. Dėl egzistuojančių sudėtingų reguliavimo taisyklių, ypač naujai atsirandančios audito struktūros, tikrai kenčia. Tikslas yra toks, kad jeigu įkuriama nauja sistema, kad ji galėtų visiems maksimaliai pasitarnauti. Į tų sistemų, kurios veikia dabar, kūrimą buvo investuota tikrai daug ir e, dabar mūsų tiesiog prašoma per nelik iš esmės nieko nekeisti. Mes praleidome metus ar net dviejus bandydami suprasti, kaip ta sistema veikia ir kaip turėtų veikti tos naujos sistemos. E, siūlomos supaprastinimo priemonės ir daug kas pasisako už tą supaprastinimo priemonių kuo greitesnį įdėkimą. Dabar egzistuoja taip pat ir nemenkos, kaip jau sakiau, saulių susijusios sąnaudos. Buvo keliamas klausimas dėl audito požiūrio racionalizavimo. Ir jų, mūsų buvo klausimo, kad štai kodėl, per ne, kodėl ne atsižvelgiama į kitą audito patirtį, kitur vykdyta vienos ar kitos apriepties audito patirtį. E, tačiau auditoriai neturi tokios galimybės remtis kažkokią kitą egzistuojančią patirtim. Ir nėra leidžiama keisti tų kelių, kuriais buvo pasirinkti mūsų studijai, kurie buvo pasirinktos mūsų studijai vienos ar kitos struktūros. Uh, E, ponas Savrakakis minėjo štai ką, jis teisingai pasakė, kad labai svarbu yra turėtume tas programas, kurios veikia gerai. Ir jeigu tos programos veikia be didesnių priekaištų keletą metų, galbūt reikėtų e, joms audito apimtis mažinti, galbūt būtų galima didinti joms pasitikėjimą. Europos komisija, komisijos atstovai, matau, yra čia posėdžių salėje ir aš manau, kad jūs taip pat galėsite pakomentuoti šį proporcingumo aspektą. Goed, um, is iedereen tevreden met de antwoorden? Rap Ar visus tenkina atsakymas? Pranešėjau, jūs. Ne, dar komisija nori pasisakyti. Prašau, atsiprašau, kad neiškart jūs pasižiūrėjau. Prašau. Dėkoju. Aš norėčiau komisijos vardu pateikti keletą komentarų dėl tos studijos. Mums buvo labai įdomus su šią studiją susipažinti. Mes nebuvom įtraukti į tos studijos rengimą. Mm, konsultantai konsultavosi su daugybė kompetentingų struktūrų valstybėse narėse, su daugeliu kitų. Su mumis konsultuojamasi nebuvo, mums dėl to yra šiek tiek gaila, tad na gerai, kad bent šiandien turim galimybę pateikti savo nuomonę. Įdomu buvo pamatyti studijos išvadas. Pamatėme, kad studijos uh, išvadose yra atspindima, jog buvo pasiekta pažangos kokybinių ir kiekybinių požiūrių Buvo paminėtos audito sąnaudos, sakoma, kad jos išaugo, tačiau rezultatai audito yra taip pat geresni. Mums, žvelgiant iš komisijos požiūrio taško, yra svarbu, kad auditas būtų atliekamas taip, kad sąnaudų ir kokybės santykis būtų tarpusavį glaudžiai susijęs. 2009-2010 metais auditų daugėjo ir mes taip pat sulaukime komentarų, kuriuos pateikė audito rūmai. Mums yra svarbu, kad proporcingumo principas būtų taikomas kuo plačiau, kad e, valstybėse narėse dirbančių auditų kompetentingų struktūrų darbo būtų pasitikima kuo labiau. E, pritariu tam, kas sakė Europos parlamento nariai šiandien ir tam, kas buvo pasakyta pranešime. Mes matome, kad valstybių narių audito struktūros norėtų, kad būtų aiškesnės audito taisyklės, e, geresnės taisyklės. Vėlgi, Manyčiau, kad pakeitimai, dideli pakeitimai yra reikalingi. Mes e, turime sekti supaprastindami taisyklės ten, kur tai yra įmanoma. Komisija tam gali tik pritarti. Dar pat buvo komentuota ir e, komentuojama buvo dėl projektų tinkamumo, atrinkumo dėl viešųjų konkursų. Tai yra iššūkis valstybėms narėms ir Europos komisijai ir vėlgi čia didžiausias tikslas yra taisyklių supaprastinimas. Valstybės narės paprastai nusprendžia, kokie projektai yra tinkami vienam ar kitam finansavimui gauti. Mes valstybėms narėms rekomenduojame pernelik nekomplikuoti šių taisyklių. Mes dirbame kartu su valstybėmis narėmis ir prevencijos kryptimis tenkimės e, padaryti viską, kad klaidų neįvyktų ir kad būtų visais atvejais išlaikomas balansas. Kai dėl audito gero atlikimo, norėčiau pasakyti, kad buvo mums komisijoje neįmanoma iš pradžių skirti tiek, kiek norime išteklių um, pažangą įvertinančiam auditui atlikti. Tačiau paskui uh, ėmėmės audito susijusio su pačiais projektais, su finansinė valdysena ir panašiai. Tad Panašių idėjų bus laikomasi ir tame dokumente, kurį apie auditą paskelbs Europos komisija po keletą dienų. Mes manome, kad mums svarbu, kad būtų dėgiamas kuo plačiau auditas vertinantis e, rezultatus. Dėkoju. Ačiū Jums už informaciją. Ar kas nors dar norėtų pasakyti, ar pakomentuoti, ką nors? Ne. Jeigu ne, tuomet dėkoju konsultantams už jų darbą. Į tą darbą, į jo rezultatus mes be jokios abejonės atsižvelgsime ateityje. Kitas klausimas mūsų darbo atvarkėje. Devintas klausimas. Tai yra pranešimas apie mūsų kelionę į Kozovą. kolega Stavrakakis, aš buvome Kozove ir buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje. Labai intensyvi buvo ši kelionė, aš buvau delegacijos vadovas, o apsilankimas buvo ypatingas tuo, kad buvo šiek tiek tokia sudėtinga pusiausvyra tarp frakcijų, nes nebuvo ne vieno liberalo nei EPP atstovo. Vizitas buvo labai įdomus. Net labai įdomus. Buvome atsidūrę įvairiose situacijose ir kartais nustebindavome komisijos atstovus toje šalyje, nes visa, komisija, visas mūsų, visa mūsų delegacija kartais dingdavo, nes nuspręsdavo pasinaudoti viešojų transportu. Ir vis dėlto net ir tokiu keliu patekome ten, kur mums reikėjo patekti. Ir paskui parengėme pranešimą. Pranešimas gana išsamus Tikiuosi, kad tie, kurie nevyko kartu su mumis, iš šio pranešimo supras, ką mes ten veikiam tas visas tris dienas. Didžiąją laiko dalį praleidome Kozove, ten nudirbome savo didžiausius darbus. Mūsų apsilankimas turėjo tam tikrų specialių tikslų, kadangi ten kaip tik ką tik buvo įvykę rinkimai ir vyriausybė kol kas dar buvo tik pereinamoji, taigi politinė mūsų vizito dalis uh, na, nebuvo gal tokia, kokius mes būtume norėję. Šiek tiek turėjome priboti savo pageidavimus, apsilankėme dviejose e, vietose, kur žiūrėjome, stebėjome projektų įgyvendinimą bei kalbėjomės labai išsamei su Europos Sąjungos atstovu vietoje. Taigi pranešimą visi gavote ir Aš jame pateikiu 23 rekomendacijas. Nežinau, ar man reikia dabar jas visas komentuoti, ar matote kokią nors prasme. Tikiuosi, kad visi perskaitėte tą pranešimą ir supratote, kad mūsų vizito pagrindinė nata buvo tokia. Mes turime tęsti savo iniciatyvas šioje šalyje, jos yra svarbios Taip pat mes konstatuojame, kad ES atstovauja ne viena institucija šioje šalyje ir klausimas kyla tik tai toks, ar mes visuomet esame pakankamai matomi ir ar pakankamai efektyviai dirbame. Atsižvelgiant į tai, biudžeto, komitet, biudžeto kontrolės komitetui rekomenduojame pateikti, rekomenduojama pateikti pranešimą ir atitinkamą ataskaitą. Mes pastebėjome, kad projektų įgyvendinimo srityje dar tikrai ne viskas yra padaryta. Tyrėme ir tai, kas ar buvo pašalinti anksčiau nustatyti trūkumai. Taip pat stebėjome, ar EULEX veikla yra tinkama kartais išsiskiria administracijos ir teisėjų interesai. Galbūt tai susiję ir su labai didelė personalo rotacija. Tai ne visuomet yra geras dalykas. Kaip? Euleks yra didelė misija, bet jos ateitis nėra aiški spalio mėnesį turėtų būti nuspręsta šios misijos ateitis, ar ji bus tesama, jeigu taip, tai kokia forma. Žodžiu, kyla daugybė klausimų dėl to. Taip pat Kozovo problema yra teisingumo sistema, kova su korupcija, yra sudėtinga sudėtingų problemų viešųjų pirkimų srityje, nuosavybės teisės srityje ir kitur. Labai gerai pavyko pasikalbėti su teisingumo ministru ponu Kučiai. Šis žmogus mums padarė tikrai labai gerą įspūdį. Be to, vyko labai sėkmingi pokalbiai ir su Kosovo parlamento nariais, su kolegomis iš biudžeto kontrolės komiteto bei biudžeto komitetų. Kolegos išsakė susirūpinimą dėl santykių su vyriausybė, su audito rūmais, nors tos institucijos, ši institucija pastaroji vadinasi ten kitaip. Kai kuriems kolegoms galėjome pateikti ir rekomendacijų, kaip jie galėtų pagerinti savo darbą, sustiprinti bendradarbiavimą. Prištinoje, sostinėje susitikome su parlamentarais, tačiau ne vien tik tai Prištinoje lankėmės, buvome ir kitose miesteliuose, kitose vietovėse, kur padėtis vis dar yra įtempta. Ir neseniai dar vykę tam tikrų nacionalinių neramumų, galime, galėjome įsitikinti, kaip veikia ES šioje šalyje, ką, kas yra daroma, pateikiami uh, statomi pastatai, kuriuose gali apsistoti Romų tautybės gyventojai, yra teikiama informacija, gerinama sveikatos apsauga, ypač Romams. Taigi mes galėjome įsitikinti patys savo akimis, kiek daug ES nuveikė šioje šalyje. Taip pat mes galėjome konstatuoti, kad sėkmingiausi yra maži projektai, kurie galbūt nepadaro tokios didelės įtakos, tačiau turi tiesioginės įtakos žmonėms. Žmonių gyvenimas nuo to keičiasi, jie patys keičia savo požiūrį į gyvenimą, jie pastebi, kad jiems atsiveria kitos perspektyvos, sakysim, dėl to, kad jie dalyvauja profesiniuose mokymuose ir panašiai. Makedonijoje taip pat stebėjome įvairius projektus, lankėmės policijos mokyklos statybų vietoje, taip pat vienoje daugia etninėje bendruomenėje, kur taip pat vykdomas ES projektas Taip pat stebėjome ir vieno moterims skirto projekto įgyvendinimą. Moteris e, pagal šį projektą kovoja su priekyba žmonėmis. Taigi galima tik tai pasidžiaugti ES inicijatyvomis šiuose šalyse. Be to buvome susitikę su ambasadoriumi Peter Sörensen Skopijoje. Jis yra ES pirmininkas, delegacijos pirmininkas. Šiam, šioje diskusijoje su panu Sorensen dalyvavo ir kiti misijos darbuotojai. Išgirdome, kad koordinavimo problemų iškyla, sakykime, aptarėme ir greitkelio statybos projektą, kurio koordinavimas šiek tiek stringa, kyla problemų ir su vietos institucijomis ir kartais sunku sustarti su atitinkama ministerija. Žodžiu, visa ta mūsų patirtis buvo įtraukta į pranešimą, į, 23, į tas 23 rekomendacijas, kurias pateikiu pranešime ir tikiuosi, kad jūs jas perskaitysite ir atsižvelgsite į mano rekomendacijas ir kai kalbėsime apie atitinkamą biudžeto tvirtinimą. Na, noriu pasakyti ir tiems kolegoms, kurių nebuvo iš EPP ir iš liberalų frakcijos, norėčiau visų paprašyti teikti klausimus raštu komisijai arba susisiekti su EULEX institucija ir pasistengti tokiu būdu, kad, 20, kad tos 23 rekomendacijos nedingtų uh, institucijų stalčiuose, bet kad jos būtų įgyvendinamos. Tai prisidėtų prie to, kad pranešėjas galėtų atsižvelgti į rekomendacijų įgyvendinimą, kai kalbėsime apie kitų metų biudžeto patvirtinimą. Pone Stavrakakis, jeigu norite pasakyti, prašau. Ačiū pirmininkė už labai tokį išsamų pranešimą. Aš tikrai neturiu ko pridėti. Dėkuoju. Gal yra kitų klausimų? Ar komisija skaitė mūsų pranešimą? Gal komisija nori ką nors pasakyti, turi pastebėjimų, informacijos paklausti? mes su atstovais puikiai bendarbiavome vietoje ir iš tikrųjų mes grįžome labai laimingi. Dar turime lauko, la, laiko, prašom, kalbėkite. Labą dieną, dėkoju pirmininkė. Plėtros direktorato Kosovo grupės vardu norėčiau pat patvirtinti, kad tikrai mes puikiai bendradarbiavome su jumis, su jūsų delegacija ir komisijos atstovai ir taip pat tie e, ryšių pareigūnai pateikė atas savo, savo komentarus, savo nuomonės dėl šito pranešimo, tačiau tai yra nesminiai dalykai, tai yra tik tai techninio pobūdžio patikslinimai. Ar Jeigu daugiau niekas nepagėdauja kalbėti šiuo klausimu, todėl baigiame ir šį darbo atvarkės klausimą aptarinėti. Iš esmės baigiame šią posėdžio dalį, tačiau koordinatorių posėdį buvo numatyta 6 valandą, mes šiek tiek paskubėjome, sutaupėme laiko, sutaupėme laiko ir galbūt galėtume pradėti anksčiau koordinatorių posėdį, kadangi turime pakankamai daug aptarti. Siūlau štai ką, penkių minučių pertraukėlį ir pradėsime koordinatorių posėdį pusę šešių. Yes.